dar tarybos jau daugiau nei prieš vienerius metus. Biudžeto vykdymo klausimas buvo irgi aptartas, vertinant ir finansų reglamentą, kadangi buvo pateiktas Europos parlamento pakeitimas, kur buvo, kuris buvo aptartas atskirai. Ir tas atskiras biudžeto pavykdymas buvo svarstomas atskirai šalia bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimo, taigi būtent taip ir dirbo e, komisija, nes pagal taip numato finansų reglamentas ir taip pat komisija konsultavosi su ekspertais rengdama savo pasiūlymą. Tai yra ekspertų grupė, kuriai priklauso ir Europos parlamento atstovai. Mes pateikėme keletą tokių dokumentų šiam, e, šiam, šiam klausimui per tuomet, kai mūsų projektą analizavo ekspertų grupė. Projektą dėl deleguotųjų aktų. Audito rūmai taip pat buvo pakviesti pateikti savo nuomonę. Jie tą ir padarė dokumente, dokumente, kuris dokumente, kuris buvo pateiktas ir ekspertų grupiai, kurį sureagavome ir mes. Taigi ekspertų grupė irgi buvo informuota apie apie tą dokumentą, nes dalyvavo ekspertų grupėje. Mes susitikome ne kartą su įvairiais asmenimis iš Europos parlamento. Aukštų lygmenių vyko tie susitikimai ir mes taip pat susitikome su bendros įmonės atstovais ir taip pat pramonės, pramonininkais, kurie yra privatus, privačios pramonės įmonės dirbančios viešom privataus, su viešomis privačiomis partnerystėmis. Taigi norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas pasiūlė naują atskirą biudžeto vykdymo patvirtinimą ir mes bandėme e, ir dirbti to pagrindu. Yra procedūrinių ir laiko klausimų, kurios dar reiks išaiškinti. Na ir dabar komentarų pateikimo e, terminas yra pratestas ir iki visa, vasario pirmosios dienos turėtumėme atlikti tą darbą. Dabar kalbant apie turinį, čia galima rinktis arba 208 straipsnį, kuriame yra numatyti dele, deleguotojai aktai. Ir pagal 208 straipsnį numatytas atskiras biudžeto vykdymo patvirtinimas Ir taip pat pagal 208 straipsnį yra numatomi deleguot, deleguotai aktai pagal centralizuotą procedūrą. Taigi 200, pagal 208 straipsnį yra numatyti deleguotieji aktai ir čia, kiek suprantu, niekas tam neprieštarauja ir nevyksta kokių tai diskusijų dėl deleguotųjų aktų, kalbant apie decentralizuotas agentūras. Ir taip pat galima rinktis 209 straipsnį ir šios straipsnį deleguotieji aktai yra taikomi viešam, viešoms privačioms partnerystėms. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis pasirinkimas turi atsispindėti ir tuose aktuose, kuriais buvo įsteigtos, įsteigta ta bendro, bendroji įmonė Dabar dele, de, deleguotieji aktai, kuriuos reikia parengti. Čia būtų finansų reglamento supaprastinta procedūra ir būtų bandoma dabar kaip ir surasti atsakymą į kritiką dėl administracinės naštos padidinimo e, susijęto su finansų reglamentu ir pagrindų reglamentu, kuris būtent ir taikomas agentūrų atžvilgiu. Ir ta kritika buvo uh, išsakyta pramonininkų čia, būtent Europos parlamente, vice, asociacijos vicepirmininkas 2009 metų rugsėjo mėnesį išsakė tą kritiką ir į tą kritiką sureagavo įvairios bendrosios įmonės. 2009-2010 metais mes gavome jų reakcijas. Jeigu mes norime koreguoti deleguotusius aktus ir numatyti biudžeto vykdy... atskirą biudžeto vykdymo patvirtinimą. Panašu, kad to reikalauja parlamentas. Tuomet reikia keisti finansų reglamentą visų pirma. 2009 ir 2060 straipsnį. Žiūrėsime, kiek tam prireiktų laiko. O po to reikia išanalizuoti naujuosius deleguotusius aktus, kuriuos patvirtintų komisija. Ir vėlgi čia reiks pasižiūrėti, kiek tai užtruktų. Man atrodo, kad labai bus, bus, bus sudėtinga, būtų labai sudėtinga, jeigu naujieji deleguotieji aktai, kurie buvo parengti dėl viešų privačių partnerystių, galėtų įsigalioti 14 metų sausio pirmąją dieną. Man atrodo, kad labai sudėtinga būtų to pasiekti. Taigi, pagal 208 straipsnį deleguoti aktai čia jokių prieštaravimų nėra ir jie galėtų įsigalioti jau nuo gruodžio pirmosios dienos. Taigi, dėl 208 straipsnio deleguotų aktų čia nekyla problemų. Dabar dar vienas klausimas. Būtent reikia išsiaiškinti, ar būtų įmanoma metų eigoje pakoreguoti deleguotusius aktus pagal 209 straipsnį ir juos pritaikyti bendroms įmonėms 2014 metų bėgyje. Taigi, Čia keletas klausimų, kurie yra susiję su, su tuo, ką mums yra išsakę, išsakus, išsakusios pramonės asociacijos. Ne visi, ta prasme, nedaug ne pramonininkų pasako prieš tai, ką mes siūlome, bet dar pažiūrėsime, kaip bus ateityje. Na ir Europos komisija yra pasirengusi e, prisidėti prie to, kad būtų išaiškinta ši situacija. E, išaiškinant ir tuos pasiūlymus, kuriuos e, pateikęs yra ponas Rivelinė. Taigi tiek, ponė pirmininkė. Ačiū, dar trys noriu pasisakyti. Pone Kreslė. Ponas Rivelinė ir ponas Audy. Aš esu pranešėja ir e, esu atsakinga už deleguotosius aktus. Vakar su uh, panu Žanžan Žan, dalyvavome susitikime kartu su kolegomis iš biudžeto kontrolės komiteto, ponas Gairis ir uh, kitų patarėjų ten buvo. Visi sutikome, kad nenorime atsisakyti jau turimų teisių. Ir tai buvo mūsų dėrybų pagrindas praeitie. Mes visuomet e, tai, apie tai kalbėdavome savo pakeitimuose. Mes dabar esame priklausomi nuo 2008 metų pakeitimų. E, mes gyvendydami vykdym, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą matėme, kad e, turime neblogų teisių. Teisės, kurias turime, nenorime atsisakyti. Jūs tai turit puikiai suprasti. Mes esame atskaitingi žmonėms, kurie stebi mus parlamente. Taigi dėrėjomės ir po to gavom šiek tiek svarbios informacijos, kurios neturime anksčiau. Tai yra, JTI išliks e, parlamento biudžeto įvykdymo procedūroje. Galime klausti, jeigu tos bendros bendrovės JTI uh, e, perina nuo komisijos į parlamentą, tai turime kartoti, kad mes visuomet pasakydome prieš uh, biudžeto vykdymo patvirtinimą, bet įtre komiteto žmonės ir ponas Audinė trukus apie tai kalbės. Taip pat kalba apie tai, kad būtų išlaikytas biudžeto įgyvendimo patvirtinimo modelis. Europos komisija e, sukurtų papildomos naštos viešoms ir privačioms partnerystėms, nes nustatomi griežtesni terminai, auditas tampa sudėtingesnis, nes e, e viešosios ir privačios partnerystės turės e, susidoroti su išoriniu auditu. E, Tas pasikeitimas labai brangiai kainuoja, bet to tai yra labai geras bendradarbiavimas, kurio JTI nenori atsisakyti. Vakar vakare mes sutarėme, kad nekeisime deleguotojų aktų, mes tik tai pratesime e, terminus, netidėsime balsavimo ir greičiausiai reikės vėl balsuoti iki vasario galo. Kol kas reikia ieškoti praktinio sprendimo Europos e, komisija ieško praktinių sprendimų, bet praktinis sprendimas negali būti toks, kad parlamentas atsisako teisių. Seguito il dibattito relativo alla bozza del modello di regolamento Ačiū. Aš e, e, norėčiau pakomentuoti finansų reglamentą dėl viešų privačių partnerysčių. Ir pirmiausia, e, pasisakymą dėl e, atskaitos, atsiskaitimo ir e, pranešėja e, pasakė, ką aš pasiūliau. Europos komisija pasiūlė atidėti e, pakeitimų pateikimo terminą ir dabar aš bandau sudaryti visą sąrašą, kodėl mums, sąrašą argumentų, kodėl mums reikėtų daugiau laiko. E, Viešos privačios partnerystės PPP pasisakė prieš e, biudžeto vykdymo patvirtinimą kiekvienai atskirai viešai ir privačiai partnerystiai PPP. Ir e, mes manome, kad e, kažkai ar tai būtų veiksminga. Kita vertus, tai, kad privatus sektorius finansiškai prisidės gali šiek tiek palengvinti šią iniciatyvą. Finansų e, bazė tada tampa tokia palankesnė ir priimimo procedūra bus greitesnė. Prisiminkime 208 straipsnį, kuriame yra kalbama apie biudžeto patvirtinimą atskiroms e, partnerystėms, o 209 yra kalbama apie bendrą tvirtinimą procedūrą. E, kai kalbame apie kontrolės efektyvumą, audito matomumą ir audituojamų institucijų atsakomybę, mes pabrėžiame, kad audito rūmai nėra e, užklausti e, oficialiai pateikti nuomonę apie deleguotąjį aktą dėl privačių ir e, viešųjų partnerysčių. Jeigu audito rūmai turi pateikti formalią nuomonę šiuo klausimu, tai būtų kitaip. Kita vertus, aš nenoriu pamiršti, kad audito rūmų generalinis sekretorius atsiuntė laišką biudžeto generalinio direktorato vadovui, kuriame yra išskiriami kai kurie labai svarbus finansų reglamento aspektai. Šiandien vis dar nežinome, kaip bendros bendrovės galės būti traktuojamos kaip PPP, privačios ir viešos partnerysės. Ir iš to kyla klausimas. Europos komisija pasirinkusi visišką autonomišką veikimo būdą e, iškels didelę riziką. Kitas dalykas. E, labai būtina, kad biudžeto kontrolės komiteto nariai būtų pakankamai gerai informuojami pagal dabartinės aplinkybės e, matome, kad Europos komisija gali susidurti su interesų konfliktu, jie bus ir tikrinami ir patys kontroliuos. Matome, kad generalinis direktoratas pats neretai turi tikrinti daugelio PPP ataskaitas, apskaitą. E, matome, kad kalbama apie būtinybę turėti šiolaikiškesnį ir lankstesnį finansavimo mechanizmą, kuris būtų tinkamesnis PPP. Taigi aš tiek turiu pastebėjimų, aš esu finansų reglamento pranešėjas ir siūlysiu biudžeto kontrolės komitetui nukelti e, pakeitimų teikimo terminą. E, nes e, ekspertų grupė įsteigta ad hoc principu e, dirba, ją patvirtino biudžeto kontrolės ir biudžeto komitetai ir jie turi pateikti ataskaitą atitinkamiems komitetams. Ačiū, pana Saudy. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paremti šį pasiūlymą, e, atidėti terminų, term, pakeitimų pateikimo terminą E, aš kažko, kažką praleidau čia, bet kaip girdėjau iš Europos komisijos pusės, e, man atrodo, kad tai reikėtų padaryti. Aš norėčiau pridurti tokią asmeninę pastabą. Man atrodo, e, kad deleguotųjų aktų perkelimas komisijai, biudžeto patvirtinimo gyvendinimo perdavimas komisijai atrodo labai sudėtingas. E, mes turime e, vykdyti tarsi unikalius eksperimentus pasaulyje, neturėdami deramos pramonininkų ir verslininkų paramos. Aš kaip biudžeto e, kontrolės komiteto narys vis prisimenu Paulą Rubiką, kuris pastaraisiais metais kalbėjo apie bendrą biudžeto įgyvendimo patvirtinimo procedūrą. Jis teigia, kad kai kuriais atvejais audito rūmo ataskaitose būdavo išsakomos tam tikros išlygos – Manome, kad reikėtų pasikviesti tų bendrųjų įmonių vykdomuosius direktorius ir pasakyti, kad kažkas vyksta negerai pas jūs viduje ir gal galite pateikti paaiškinimų. Taip jie supras, kad Europos parlamentas gali vykdyti ir biudžetinę, ir politinę kontrolę toms bendrovėms. O kalbant apie pramoninkus, kurie e, šiuo atveju neįneša jokių grinųjų pinigų, ES tarsi duoda lėšų iš biudžeto, o pramoninkai e, suteikia natūrinę paramą. Reikėtų ta, tuos pramonės atstovus, pavyzdžiui, ar iš EBUS ar kitos bendrovės, supažindinti su audito rūmų apžvalga ir e, suderinti ES ir pramoninkų interesus geriau. Aš remiu E, pasiūlymą, kad ataskaita turi būti aiškesnė, tačiau man atrodo, kad iš Europos komisijos pusės būtų elgiamasi neteisingai, jeigu dabar, galvojant apie biudžeto kontrolės pagerinimą, atimt, būtų atimta iš parlamento ši teisė. Aš girdėjau Europos komisijos atstovą sakant, kad taip, 208 yra susijęs su privačiamis bendromis, 209 su viešosiomis bet e, jeigu mes nebežinome, kurį straipsnį taikyti, kokia bendrovė yra kokia, tai nebus taip jau gerai. E, kaip ten bebūtų, aš norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiems dviems kolegams ir pasakyti, kad e, šis klausimas turėtų būti išnagrinėtas, kad Europos parlamentas nepraratų biudžetinės ir politinės kontrolės šių struktūrų atžvilgių. Net jeigu mes tai turėsime daryti pakeisdami bendrą Europos, Europos Sąjungos biudžeto kontrolės sistemą. E, Ačiū. E, turėsime turbūt balsuoti, kaip jau anksčiau sakėme, e, turime balsuoti dėl termino atidėjimo. Kas sutinkate, kad būtų atidėta? Abu komitetai gali balsuoti. Kas prieš susilaikė, dauguma buvo už. Taigi, Europos komisija išgirdo, ką mes norim pasakyti ir dabar turim tam tikrą apmąstymų laikotarpį. Europos komisija vartoja tą žodį apmąstymai ir pažiūrėsim, kaip Europos komisija galės sureaguoti į parlamento e, dviejones. Baigiu šio, šio, šią posėdžio dalį, e, periname vėl tik tai prie biudžeto kontrolės posėdžio 2013 metų pirmoji ataskaita, pirmoji specialioji ataskaita dėl maisto perdirbimo pramonės. E, Gerban, e, Gerbrandi yra pranešėjas, Jan Gerbrandi yra pranešėjas, o iš audito rūmių atėjo Jan Kinst. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti, ar iš karto suteiksiu žodį audito rūmams? Jūs norit prieš audito rūmus ar po to kalbėti? Prašom, žodis pranešiai, e, žodis auditorumams. Ponas Kinst. Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę pristatyti e, specialią ataskaitą dėl es pagalbos e, per dirbamąją pramonę ir noriu padė, pasinaudoti šią progą ir patikoti ponui Gerbrandi, pasveikinti jį parengus tikrai puikų dokumentą šio klausimo. Um, kaimo plėtros politikos um, srityje ES yra paskiriusi 5,6 milijardo eurų laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų finansuoti investicijas į įmonės, kurios perdirba ir parduoda žemės ūkio ir miškų produktus. Ir teoriškai šios investicijos turėtų sukurti pridėtinę vertę te, to, tiems produktams, toms prekiams ir tokiu būdu pagerinti jų pardavimo galimybės, o galutinis tikslas būtų pagerinti žemės ūkio konkurencingumą. Šis finansavimas yra papildomas nacionalinio finansavimo ir todėl mm, bendras viešojo sektoriaus finansavimas sudaro 9 milijardus eurų. Tokios investicijos fina, e, finansuojamos investicijos yra skirtos startuoliams ar esamoms įmonėms, taip pat naujoms ar tobulinamoms gamykloms, mechanizmams, e, taip pat naujų patalpų, patalpų įrenginių statymui, e, naujiems procesams, e, pardavimui žemės ūkių produktų. Ir auditorumai siekia įvertinti, ar ES parama maisto perdirbimo pramonė tikrai efektyvi ir veiksminga, sukuria pridėtinę vertę. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra viena iš stambiausių, konkurencingiausių perdirbimo pramonių ES. Taigi sutelksiu dabar dėmesį į pagrindinius pastebėjimus iš šio audito. Visų pirma, valstybės narės aiškiai neparodė, kad tikrai reikia šios priemonės ir um, nustatė numatė tik tai bendrus tikslus šiai paramai. Ir todėl labai platus projektų mm, spektras visose maisto sritise buvo finansuojamas ir taigi nebuvo pakankamai sutelkta, sukoncentruota ta pagalba ten, kur labiausiai reikia. Ir audito rūmų analizė rodo, kad um, komisija mm, turėjo kaip ir paprašyti valstybių narių sukonkretinti savo poreikius, dėja tai nebuvo padaryta. Antra, valstybės narės neatrinko tų projektų, kurių potenciali nauda galėtų būti buvusi didžiausia, o be to Gan tik tai išimtiniais atvejais valstybės narės apibrėžė taikė atrankos kriterijus, kuriais buvo atsižvelgta į um, projektų galima pridėtinę vertę žemės ūkio produkcijos rytyje. Ir tai reiškia, kad nebuvo tinkama atranka ir kai valstybėse narėse um, numatytas biudžetas buvo panaudotas visiems projektams, o nebuvo apsiribota tik tai pačiais efektyviausiais projektais. Be to, kas dar yra svarbu pabrėžti iš išvadų, kad valstybės narės neįvertino, ar uh, yra tikrai, tikrai ta pagalba reikalinga valstybinio sek, viešojo sektoriaus, to, būtent to, kad tos investicijos buvo naudingos ir ar buvo tikrai ta, ta, tos remtos investicijos, ar tikrai pagerino naudo gavusių įmonių situaciją. Taigi, yra tokia rizika, kad ta priemonė yra tik tai kažkoks tai pagalbos dalyjimas, tarsi išmaldos dalyjimas maisto perdirbimo pramoniai. Visi tie trūkumai yra e, išvardyti audito rūmų analizėje dėl 24 finansuotų projektų ir kaip aš aiškinau, tikrai šios priemonės efektyvumą ir veiksmingumą reikėtų įrodyti iš tikrųjų, kad, kad parodant, kad tikrai atripti projektai leido pagerinti pridėtinė vertė, nebuvo tik tai tiesiog išskirsti tą pagalbą. Tik du iš 24 projektų atitiko tokius kriterijus, 10 kitų atitiko kai kuriuos kriterijus. Taigi mes galvojame, kad jie gali atspindėti pat tenkinama e, padarytų, padaryto finansavimo vertė. Tačiau reikia pabrėžti, kad šių projektų sėkmė negali būti sėtina su šios priemonės dizainu ir atrankos sistemomis, kadangi kai, tos pačios valstybės narės atriko ir kitus 12 audiduotų projektų ir aiškiai matyta, kad ten buvo mažas efektyvumas ir veiksmingumas. Taigi, galiausiai auditorumai nustatė, kad valstybės narės tikrai neefektyviai stebi rezu, projektų rezultatus, nėra vidur, laikotarpio vidurio įvertinimų, e, tik tai ribotai ataikom. Taigi, pirmininkė, iš tikrųjų. Mm, Prieš kelias savaitės audito rūmai patvirtino specialų auditą dėl kaimo plėtros projekto monitoringo įvertinimo mechanizmų ir mes tik mielai pateiksime jums papildomų rezultatų. O toliau audito rūmai pristato savo rekomendacijas ataskaitoje ir ačiū Jums uždėmesi. Dabar panas Gerbrandi. Ačiū panaikinsiu už aišku paaiškinimą, gal pirmininkė tik mes du jau belikome šioje salėje, tai gal aš galėčiau paprašyti balsuoti už poros minučių dėl, šios, dėl šio pranešimo ir galėsime priimti sprendimus. O jeigu rimčiau, pirmininkė, taip gali būti problemų, <laughs> jeigu būtų balsuojama. Pagalvosiu apie tai. Pirmininkė, jeigu rimčiau kalbant, aš manau, kad netu, neturėtų būti nei vieno žmogaus e, Europoje, kuris perskaitęs audito ataskaitą pasakytų, kad reikia sustabdyti 1-2-3 priemonės e, iš karto, jau kitą savaitę, ne kitą savaitę, net iš karto, tiesiog šiandien dabar. Esu mačiu, matęs daug audito rūmų specialiųjų ataskaitų ir gan didelis skaičius iš jų tikrai neramino, bet dabar įsiskaitęs į mm, audito rūmų išvadas vertinimus dėl šios priemonės, aš tiesiog net nežinau, ką mes darome Europos Sąjungoje. 5,6 milijardo mokesčių mokėtojų pinigų, eurų. Labai paprastai galiu pasakyti nėra jokių tokių tikslų, pagal kuriuos mes galėtumėm įvertinti tai, ką mes čia padarėme. Yra tik tai bendri tokie kaimo plėtros tikslai, tai yra pagerinti žemės ūkio konkurencingumą, pavyzdžiui. Su tokiu bendruoju tikslu mes dalyjame 5,6 milijardo eurų įmonėms, iš kurių gan nemažai yra labai didelės įmonės, kurios pačios gali finansuoti savo procesus. Tai iš tikrųjų, tai tiesiog pribloškia. E, teisės aktuose nėra visiškai nustatyta, kokia yra ta pridėtinė vertė, kuri numatoma, kur, kurios tikimasi. Tai mes net ne, nesukonkretiname, kokios pridėtinės vertės mes tikimės iš tų išleistų pinigų. Toliau cituoju. Vienas tas vienintelis tikslas, kuris čia pabrėžtas, tai yra, kad turėtų būti naudos atskiroms maisto perdirbimo ir pardavimo įmonėms. Na, tol, kol pinigus dalini, tol tas tikslas bus pasiektas, visuomet jis bus pasiektas. Tai aš tikrai nesuprantu, ką mes čia darome. Tikrai nėra jokio pateisinimo, kodėl yra tie pinigai dalinami auditorumai neišry, ne, nenustatė konkrečių poreikių, kodėl reikia remti maisto perdirbimą pramonę. Taigi net nėra to reikalingumo, to, kodėl reiktų duoti tuos pinigus. Nėra logikos, kuri paremtų šią priemonę. Taigi neturime jokios logikos, kuri pagristų priemonės reikalingumą, neturime jokių tikslų, pagal kuriuos mes galėtumėm pamatuoti, ar mes pasiekėm ko nors su ta priemonė ir vis tiek mes leidžiame 5,6 milijardo eurų per keliarių metų laikotarpį. Ir tai dar ne viskas. Jau ne pirmas kartas, kai mes kalbame apie tai Per dabartinę daugiametę finansinę programą mes jau matėme tokių problemų. Ankstesnėje finansinėje programoje buvo kiek geresnė situacija, taigi su šia daugiametė finansinė programa situacija kiek pablogėjo, o vertinant pasiūlymus dėl kito finansinio laikotarpio mes nieko nepakeičiam. Tai visų pirma, ką mes turėtumėm padaryti kaip parlamentas su tokiomis tikrai baisiomis, pribloškinčiomis ataskaitomis. Man atrodo, pirmininkė, mes turime tikrai pagalvoti apie būdus tą kritiką, nukre... į tai kaip tą kritiką nukreipti, mm, jungti į mūsų darbą. Mes matėme tą patį su mm, agro ir aplinkos e, programa, matėme tas pačias išvadas iš auditorumo ataskaito, aš bandžiau kažkaip tai tos 10 procentų atidėti, kad, pasiekti, kad, kad 10 procentų būtų dėti rezervą biudžeto komitete, bet dėja nepasiekė man, nes dauguma buvo prieš tai. Vienintelis dalykas, ka, ka, kas turi būti padaryta, tai susijęti pinigus su tikslais. Man atrodo, tai turi būti padaryti kiekvienai biudžeto eilutėje, bet panašu, kad, ir taip mes matome iš 2012 metų metinės ataskaitos, kuri buvo pristatyta prieš porą dienų, pinigų davimas panašu yra mm, svarbesnis nei įvertinimas po to, ar iš tikrųjų pasiekta kažkokiu tai tikslu. Dabar klausimas yra toks, o kas toliau? Teisėkūrinis paketas dėl, kito, dėl kitos daugiametinės finansinės programos jau turėtų būti baigiamas, Tai pripažinkime, kad jau nieko čia per daug nepakeisime, bet vis tiek mes kažką turime padaryti. Negalime leisti tiesiog visam tam praslysti pro pirštus. Vienintelis dalykas, ką aš galiu sugalvoti, ir tai yra pirma auditorumų rekomendacija taip pat, ir tai būtų mano klausimas Europos komisijai valstybės narės dar turi pateikti savo kaimo plėtros programas. Taigi mano klausimas komisija yra štai koks. Ar komisija yra pasirengusi patvirtinti tik tai tas kaimo plėtros programas iš pateiktas valstybių narių, kurios parem, pristatys pagrystas ir visapusiškas strategijas, e, kaip e, pagerinti kaip iš tikrųjų panaudoti tinkamai šią kaimo plėtros programos pagalbą žem, e, žemės produktų žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir pardavimo um, srities konkurencingumų užtikrinti. Aš iš tikrųjų galvoju, kitaip reikėtų ne 10 procentų, praktiškai visą biudžeto eilutę um, perkelti į rezervą kitiems metams. Tai ties to sustosiu, pirmininkė. Mano klausimas jums yra toks. Gal mes galėtumėm su koordinatoriais paieškoti būdų. Mm, taip pat padaryti geresnės išvadas ir pas save parlamente dėl tokių mm, specialiųjų Europos auditorumo ataskaitų. Dėkoju. Kągi, aš manau, kad dabar dvigubai daugiau mūsų staiga atsirado, taigi iš ką žodį suteikiu ponui Gaeriui. Kągi, galėtumėme gal kavinėje tęsti tas diskusijas, kadangi tik trysia belikome ir būtų pigiau geriau naudojamos lėšos, jeigu mūsų posėdis toliau vyktų kavinėje. Na ir vienas dalykas, kurį pasakė ponas Gebrandi ir kuris yra šimtų procentų teisingas, yra tai, kad aš visiškai pritariu tam, kai jisai pasakė. Ir norėčiau padėkoti audito rūmams už labai įdomią ataskaitą. Aš esu atsakingas už kleivą, tai yra palei Olandijos ir Vokietijos sieną. Ir aš labai nustebau, kai pamačiau, kaip naudojamos es lėšos klėvoje. Ten yra, didžia, tai yra didžiausias žemės ūkio paramos gavėjas. E-, Ekačias, tai yra didelis konditerijos magnatas Vokietijoje, labai pelningai dirbant įmonė ir kačias kompanijai tikrai nereikia grinų pinigų, nereikia grinų pinigų pagalbos, tai aš nesmantu, kodėl mes dar saldinam gyvenimą tai konditerijos įmoniai, kuri ir taip puikiai ir saldžiai gyvena ir skiriame jiems dar papildomai lėšas. Aš manau, kad visiškai teisinga yra ta informacija, kurią atskleidžia auditorumai. Piliečiams juk Nesvarbu, kokie yra paramos kriterijai. Jiems svarbiausia, kad pinigai patektų žmonėms. Ir aš tikrai, kažin ar pritarčiau pono Gebrandi vilčiai, kad komisija turėtų versti valstybės narės keisti situaciją, nes juk valstybės narės čia ir sukuria tą problemą. Ir kažin ar jos gali surasti tinkamą sprendimą. Aš tiesiog norė, norėčiau pasakyti, kad ūkininkų lobistai yra nežmoniškai stiprūs šiame parlamente. Ir pavyzdžiui, ką Žemės ūkio komitetas padarė iš pono Čiološo labai protingų pasiūlymų. Dėl, tai iš tiesų čia vėlgi matome ir tai dar kartą įrodė, kiek stiprus yra ūkininkų lobistai. Žemės ūkio sektoriaus lobistai Europos parlamente. Su tais pasiūlymais mes nieko negalėjome padaryti. Taigi Aš norėčiau pasakyti, kad kai ponas Čiolos, Čiološas sugrįš į komitetą, mes turėtumėme dar kartą iškelti tą klausimą, kalbėdami apie įvykdymo patvirtinimą. Tas klausimas yra dar svarbesnis nei bet koks kitas įprastai mūsų su juo aptariamas klausimas. Ir iš tiesų tą klausimą reikia kelti ir plenarinėme posėdėje. Turėtumėme pasikalbėti su koordinatoriais ir nuspręsti, ar nereiktų parengti savo iniciatyvą pranešimą, atsižvelgiant į tai, kad Po to Žemės ūkio komitetas irgi turėtų būti įtraukiamas į tai, ar žodinį klausimą gal reikia užduoti, bet plenarinėme posėdėje turime e, spręsti šį klausimą. Ir aš manau, kad diskusijos būtų labai įdomios tuomet. Pirmininkas, ačiū. Nemažai klausimų buvo iškelta. Aš galbūt paprašyčiau komisijos atstovų. Gal jie norėtų išsakyti savo nuomonę. Ir žodį suteikiu su Suzalova. Suzalovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir auditorumo atstovams ir taip pat pranešėjui už parengtą pranešimą ir išsakytas pastabas. E, visgi aš norėčiau atskleisti tam tikrus elementus, kuriu, į kuriuos, mano manimu, reiktų atsižvelgti primant sprendimą dėl šios priemonės. Pranešimas man uždavė labai aišku specifinį klausimą, būtent ar yra įvykę kokiu tai pokyčių pritaikant šią priemonę ir kiek jie pasiekiama numatytų tikslų. Aš norėčiau pasakyti, kad per naująjį programavimo laikotarpį pagrindinis čia tikslas yra sustiprinti privalumus ir šešis kaimo plėtros tikslus siekti įgyvendinti ir būtent šios priemonės pagalba ir būtų įmanoma to padaryti, bet reikalingi tam e, kiekybiniai uh, rodikliai. Taigi, antrasis ir trečiasis būsimo reglamento prioritetai čia yra labai svarbus. Ir taip pat 18 straipsnėje, būsimo reglamento straipsnėje, taip pat ir 20 reglamento straipsnėje, būtent ir yra bandoma įvertinti kiekybinę prasme priemonės įgyvendinimą ir bandyti išsiaiškinti, kiek yra apskritai tų naudos gavėjų, kokioje yra dydžio. Taigi mes e, pasiremė bendros, bendro valdymo sistemos logiką ir siekiame apibrėžti poreikius, kurie yra numatyti šioje strategijoje ir taip pat parengti programas, kuriomis būtų įmanoma įvertinti poreikius konkrečiose, konkrečiose regionuose ir taip pat priemonės, kuriomis būtų įmanoma pasiekti e, kiekybiškumo tikslo. Ir taip pat e, bandome įvertinti, atsižvelgti tuos vertinimus, kurie buvo atlikti, bandant įvertinti, kiek veiksminga yra ši priemonė. Taigi, Tai yra tos pastangos, kurių buvo imtasi ir pranešėjas ir, ir bandė kažkaip įvertinti tos priemonės privalumus. Na ir atsakydamas tiesiogiai į man užduotą klausimą, norėčiau visgi dabartinę priemonę e, nušviesti atitinkamame kontekste ir pradžioje reikalinga pasakyti, kad šios priemonės tikslas yra sukurti pridėtinę vertę žemės ūkio produkcijos srityje. Tačiau reglamente 1699 yra 98 yra numatyti ir platesni tikslai. Tai yra sukurti pridėtinę vertę, atsižvelgiant taip pat ir į pagerėjimą, atsižvelgiant į tai, kiek ši priemonė leidžia apsaugoti aplinką ir kiek yra atsižvelgiama į kitus aspektus, tai yra maisto saugos, e, maisto higienos, gyvūnų gerovės aspektus. Na ir teisės aktų rengėjai turi bendrai apibrėžti tos priemonės taikymo apriepti. Ir būtent e, primdami sprendimą dėl šios priemonės turime atsižvelgti į jos taikymo srities mastus. Pridėtinė vertė gali būti pasiekta per papildomas įvairias priemonės, atsižvelgiant į investicijų tipą, kuriomis bandome skatinti veiksmingumą, taip pat skatinti produktų, e, perdarbamų produktų kokybę ir maisto grandinėje, taip pat e, atsižvelgiant į atsinaujančios energijos šaltinius ir taip pat skatinant naujas technologijas ir novatorišką praktiką. Atskleidžiant ir naujas rinkos galimybės ir taip pat nepamirštant kokybės reikalavimų. Taigi yra akcentuojami visi tie aspektai, bandant e, išplėsti kiek įmanoma šios priemonės taikymo apriepti srity. Pone pirmininkė, laikui bėgant teisės aktų rengėjai išplėtė šią priemonę, atsižvelgiant į tiesiog, nu, perinant nuo tiesioginio valdymo į bendrą valdymą. Ir valstybėms narėms sukūriama galimybė atverti taikymo, šios priemonės taikymo sritį. Taigi, ponė pirmininkė, per kitą programavimo laikotarpį bus pateiktas naujas pasiūlymas 49 reglamento, naujo reglamento straipsnėje, pagal kurį bus numatyti atrankos kriterijai ir jie bus privalomi. Kokie jie bebūtų, e, privalu pasakyti, ponė pirmininkė, kad yra čia įvairių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti tam, kad e, atrenkant projektus, kuomet komisija tvirtina programą ir vertina programą bei priemonę, privalo išanalizuoti, kiek tai atitinka strategijos tikslus, kaip ką, ką tik e, pasakiau. Ir taip pat e, reikalinga įvertinti, ar šią priemonę yra bandoma per einamąjį laikotarpį siekti aiškių tikslų, tikslų, kurie yra atitinka struktūrinius poreikius ir teritorinius poreikius. Ir toks tikslų nustatymas per einamąjį laikotarpį buvo vykdomas atsižvelgiant į atrankos kriterijus, atitikties kriterijus, arba tas būt, gali būti daroma diferencijuojant paramą įvairiais lygmenimis, atsižvelgiant į naudos gavėjo tipą, į investuotojo tipą ir atsižvelgiant į valstybės pagalbos galimybės. Taigi visi tie aspektai ir yra pagrindiniai veiksniai, kur, E, kuriais siekiama apibriežti konkrečius tikslus sutaikančią priemonę e, ir siekti gyveninti pirminius strategijos tikslus. Taigi, reikalinga įvertinti šią priemonę, kuri yra naudinga naudos gavėjams, bet taip pat reikia atsižvelgti į tuos naudos gavėjus 2005 metais, kuomet 1698 reglamentas buvo patvirtintas, jau tie tikslai buvo įtvirtinti. Tai dabar kyla klausimas, jeigu mes išsaugosime tuos tikslus, tuomet tuomet bandysime labiau sukonkretinti tuos tikslus, įgyvendinant programą ir bandysime tiksliau taikyti atrinkties ir atitikties kriterijus. Ir taip pat bus išsaugojama di diferenciacija, teikiant e, par paramą pagal 18 straipsnio nuostatas ir taip pat uh, sustiprinami reikalavimai įrodyti, kiek kaip ta priemonė prisideda prie tų tikslų, kurie yra numatyti strategijoje ir kokios priemonės yra numatytos programoje. Taigi, tokiu būdu ir bus bandoma išspręsti tas atsiradusias problemas ir tas silpnasias pusės, kurios išvelgė auditorumai ir jas įvardėjo savo specialioje ataskaitoje. Ir tikrai bus imtasi papildomų pastangų gerinant e, to, situaciją. Ir atitinkami reikalavimai dėl monitoringo, dėl vertinimo bus irgi numatyti ateityje. Ši sistema, monitoringo sistema, vertinimo sistema. Vertinant ir pasiektus rezultatus, tikslus, visa tai leis geriau įvertinti, kiek veiksminga yra ši priemonė, kuri turi prisidėti siekiant dviejų prioritetų. Tai yra užtikrinti geresnę e, agro, žemės ūkio ir maisto sektorių, e, geresnę kokybę šio sektoriaus. Taigi, teisės aktų rengėjai per bendro sprendimo prieimimo procedūrą kartu konsensuso būdu pateikė teisėkuros pasiūlymus, kuriuos, aišku, dar reiks e, patvirtinti plenarnėme posėdėje šiame parlamente, tačiau yra čia e, daromas skiriamas didžiausias dėmesys ir akcentuojama yra kaimo plėtros politikos vertė ir efektyvumas siekiant pagrindinių tikslų kiekybiškai įvertinti tą politiką, kuri turi tarnauti ūkininkams visai maisto ir žemės ūkio mm, sektoriaus kokybei. Tai iš ties yra ta pramonės šaka, kuri išgyvena pokyčius ir norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 18 ir 20 naujo pasiūlymo straipsniuose teisės aktų rengėjai formuotojai taip pat kalba ir apie naudos gavėjus ir, ir apie tai, kad reikia atsižvelgti į atitinkamus poreikius. Jeigu nuskaičiavimo problema iškils, tuomet 67 straipsnio antrame punkte kalbant apie kaimo plėtros reglamentą, mes tiksliai nurodome, kad žemės ūkio investicijoms tik tos išlaidos, kurios buvo patirtos po pritaikymo, gali būti pateikia, buvo pateiktos e, kompetentingai institucijai, gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus. Na ir vėl skaitysiu angliškai, kad nuosekliai laikčiausi to paties teksto, kuris panašu, kad uh, bus patvirtinta. Per bendrą konsensusą, taigi mes tikimės, kad e, šie elementai leis, leis mums išskaičiavimo rizikos išvengti. Taigi, ponė pirmininkė, tikrai bus išanalizuota ta strategija, kurios pagrindu yra rengiama programa, jos turinys Ir, kaip auditorumai akcentavo, reikia vengti tų problemų, kurios buvo įvardytos tam, kad ir aš tikiuosi, kad pakankamai sureagavau auditorumų ataskaitą. Dėkoju pirmininkė, dėkoju auditorumams ir pranešėjui. Labai ačiū, ponė iš komisijos. Ačiū už išsakytą nuomonę. Dabar aš jau tik tai tikiuosi. Mano ankstesnės administracinės veiklos taisyklės nėra taikomos čia. Aš turiu galvoje pribojimus ilgiems pasisakymams, bet aš tikiuosi, kad einant laikui pasikeis taisyklės visur. Manau, kad, ar viliuosi labiau, kad audito rūmų uh, išvados pasieks praktiką. Baigiant noriu pranešėjo paklausti, ar jis nenori sureaguoti. Ačiū pirmininkė, jūs tiesiog kalbat už mane. Pasisakymo ilgis ir noras pakeisti padėtį man padarė įspūdį. Tiesą sakant, man labiau galvas skauda dabar, negu buvo prieš komisijos pasisakymą. Aš visą laiką galvojau, kad Europos komisija buvo parlamento partnerė, kuri kartu su mumis siekia kuo išmitingiau išleisti kiekvieną euro e, surinktą į mūsų biudžetą, kad rastume būdų sulaukti pasitikėjimo Europos e, Sąjungą ir jos biudžetų, bet atrodo, kad taip neįnama. Ta kryptimi neįnama. Vieną tik dalyką norėčiau palyginimui pateikti. Turime gamtos apsaugos finansinę priemonę, kuri vadinasi Life Plus 3,8 milijardų eurų. 60 procentų 123 priemonės. Vyko trilogai, labai daug kovojome su taryba, vos ne dėl kiekvienos e, eilutės, dėl kiekvienos skaičiaus e, teisės akte ir 60 procentų 123 priemonės. 5,6 milijardų čia aptarėme. Ir net nekeliam patys savo klausimo, kam mes tuos pinigus leidžiame. Aišku, galime kalbėti apie tikslingumą, apie kiekybinės priemonės, apie kito reglamento 80 straipsnį, apie būtinybę įtraukti atsinaujinančios energijos priemonės ir panašiai. Tačiau taryba iki šiol kelia abejonių dėl to fakto, kad mes turime tą priemonę. Taryba vis dar nemato pagrindo tą priemonę 123 turėti ir 5,6 milijardams eurų išleisti per artimiausius septynerius metus maisto perdirbimo pramoniai. Taigi, kaip aš jau sakiau, dabar e, mano susirūpinimas yra didesnis negu buvo prieš šį sustikimą ar Europos komisija nors kaip bandys dar kartą pati savęs paklausti, kodėl visa tai yra reikalinga, kodėl mes tai darome? Bent jau ar nereikėtų paklausti, ar valstybės narės savo kaimo plėtros politikoje neturėtų išaiškinti ne tik priežastis, kodėl tai reikia daryti, bet ir būdus, kuriais tai bus padaryta. Man visuomet patinka tokie išsireiškimai kaip bendras valdymas ir taip toliau ir taip toliau, bet būkime realistai. Valstybės narės nesuka galvos dėl to, kam tie pinigai yra išleidžiami. Joms rūpi tik tai gauti kuo daugiau pinigų iš Bruselio taupyklės į savo valstybės kišenę. Reikia labai griežtų procedūrų Europos Sąjungoje, kad valstybė žinotų, kur tie pinigai turi būti išleisti. Neaiškia, kad taisyklių turi būti daugiau ir jos turi būti sudėtingesnės. Reikia aiškių tikslų ir aiškių tų tikslų siekimo būdų, metodų. Ir mes neturime prašyti pasiaiškinimo, kodėl tie tikslai nebuvo pasiekti. Turbūt reikėtų tik teikti klausimą, ar iš tiesų reikia tęsti konkrečias programas. Aš būtent to tikėjausi iš Europos komisijos. Gal aš nesupratau visko, ką jūs sakėte. Jūs minėjot keletą teisės aktų straipsnių. Nemoku aš nieko atmintinai, gal e, stebuklinga lasdelė viename iš jų yra paslėpta. Tačiau man susidaro įspūdis, kad taip nėra iš tiesų. Aš tą jaučiu, tiesą sakant. Ir turbūt reikėtų Jenso Gairio pasiūlymą e, priimti ir bandyti vienai ar kitaip šį klausimą iškelti į plenarinio posėdžio darbo tvarkę. Aš norėčiau, kad mūsų pirmininkas su koordinatoriais tai aptartų ir pažiūrėti, kiek realu tai būtų padaryti. Fušlag. Ačiū už tokį pasiūlymą. Ir mes pranešėjo pasiūlymą su koordinatoriais aptarsime. Šį darbos varpės klausimą baigiam ir perdame prie kito aštuntojo Excel bendros įmonės. Kollegen. <laughs> Die Zahl der Kollegen. Jansas. Ačiū. Nebedaug mūsų liko, bet gal kas nors galėtų e, vis tik manęs paklausyti. Kalbam apie naują bendrąją įmonę, kuri susidarė susijung, sujungus dvi kitas įmonės. Viena iš jų yra Artemis, turbūt girdėjote apie tai ir e, mes e, apie tai jau esame ilgą laiką kalbėję. Europos komisija nusprendė, kad būtų prasminga šioms dviems agentūroms bendradarbiauti. Excel E, bus tokia bendra be, e, bendrovė, bendra įmonė. Mes turime pateikti pramonės komitetui nuomonę. Aš kartu su sekretoriu tą darau, komitetui paprašus. Man labiausiai rūpi sužinoti, kas bus tame reglamente, kad išvengtume dubliavimuose sujungimo tikslas toks ir buvo. Mes žinom, kokios buvo politinės priežasis. Taigi, iš esmės, kalbame apie Excel vykdomo direktorius, generalinio direktoriaus teisės ir prievalės. Turime stebėti jo paskirimo procedūrą, kad būtų išvengta interesų konflikto. Europos komisijos vidaus auditorius turės dalyvauti rengiant um, Excel veiklos ataskaitą. Ši įmonė turi dirbti visiškai skaidriai, atitinkamos valdžios įstaigos e, turės ją akredituoti. Ir taip užtikrinsime daugiau e, skaidrumo ir užkirsime kelią interesų konfliktui. Šiandien iš ryto pirmas mūsų darbo atvarkės klausimas buvo susijęs su tuo, kaip tai įtakos biudžeto reglamentą. Turiu galvo, kaip e, e, bendros įmonės įtakos biudžeto reglamentą. Ir mano kolega sėdintis prieš mane sako, kad sakė, e, kad jis turėjo atitinkamų pasiūlymų. Politiškai čia jokių prieštaravimų aš neižvelgiu. Nesitikiu, kad kažkas ypatingo iškils, bet būčiau labai dėkingas, jeigu kolegos turėt komentarų ar pasiūlymų. Labai ačiū, ar kas nors norėtų pasisakyti. Panašu, kad ne. Tai yra svarbus klausimas, bet gal dabar aš galėčiau kreiptis į komisijos atstovą. Pona Kruk, nesu tikras, kad teisingai jūsų pavardę ištariau. Ir prašyčiau išsakyti savo nuomonę. Thank you very much. Uh, ačiū labai. That, uh, there... Pastebime, kad atkreipiame dėmesį į tai, kad politinių priežasčių prieštarauti ENIAC ir Artemis sujungimui nėra. Pramonė tokį sujungimą remia ir ji sieks e, naujų sinergijų Excel rėmose. Pakeitimų nuomoniai atžvilgių. Noriu pasakyti, kad labai remiame pirmąjį pakeitimą, kad būtų supaprastintas veiklos modelis ir pritaikytos paprastesnės procedūros. Europos komisijai tai labai priimtina ir mes manome, kad šioje e, Excel veiklos rytyje tai yra būtina, nes čia kalbama apie mikroelektroninės išmanesias sistemas. Ten technologijos keičiasi nepaprastai greitai kiti pakeitimai. E, galiu pasakyti, kad jau yra numatyta, kad bus sukurta vidaus audito e, grupė, kuri turbūt turės įtakos e, siūlomiams pakeitimams ir generalinio direktorius paskirimui. Apie tai labai plačiai yra kalbama Excel bendrosios įmonės statute. Bendrai sveikiname uh, raginimą supaprastinti veiklos sąlygas, kad pramonė galėtų greičiau sureaguoti į tarptautinio ligmens konkurenciją, kuri pastebima kitose pasaulio regionuose, o ta konkurencija yra nepaprastai arši. Ačiū. Labai ačiū už tokį pasisakymą. Nieko pridurti kol kas negalime. Taigi. Manau, baigiame darbą, ne bent pranešėjas dar norėtų kažką pasakyti. Ar norit kažką pasakyti? Bisie... Ne. Labai ačiū. Galėjome viską šiek tiek sparčiau užbaigti. Ir išsprendėme jau šį klausimą. Dėkoju visiems komisijos atstovams. Dėkoju ir auditorumui atstovams, taip pat komiteto sekretoriatui bei kitiems prisidėsiams prie komiteto darbo. Galime baigti posėdį. Ačiū labai. Gero kelio namo visiems, kas išvažiuoja.